Mm, socialinius ir ekonominius e, e, klausimus. E, iš tikrųjų, ekonomika turi padėti visuomenė užtikrinti socialinę įtrauką ir gerinti darbo vietų kūrimą. Ir tai turi būti tramplinas, nuo kurio šeimos galėtų planuoti savo ateitį su, su užtikrintumu. Ir aš norėčiau išvardyti kelis pozityvius elementus, kurie yra labai svarbus. ES ekonomika toliau auga. Ir yra e, rekordinės darbo vietų e, skaičiai, rekordiniai namų ūkių pajamos auga daugelį valstybių narių. Žmonės, kurie e, gyvena skurdo ir e, pavojuje jų skaičius mažėja. Tai yra labai gerai ta, nuo 2017 metų, tačiau išlieka labai rimtų iššūkių. Ir man atrodo, vienas iš svarbiausių iššūkių yra tai namų ūkių pajamos, kad jos auga lėčiau nei BVP. 10,9 procentai iki 15,5 procentų per 12 metų laikotarpį. Man tai aiškiai rodo, kad uh, mūsų darbą, mūsų mm, ekonomika nėra įtrauki, tai tai yra labai didelė problema ir man atrodo, tai suvaidins labai svarbu vaidmenį, užtikrinant ES ateitį ir sanglaudą. 18,6 procentai jaunimo nedarbo vidutiniškai ES, tai yra nepriimtinai didelis skaičius ir nors jaunimo garantija, garantija tikrai padeda, uh, visgi klausimas dėl išteklių vis dar yra labai opus, nepakanka finansavimo šioje srityje, bet to labai daug yra darbo su menkomis garantijomis, darbuotojai negali užsi, savo teisų įtvirtinti, negali turėti socialinių garantijų, saugumo ir tai yra labai svarbu ir todėl aš paremsiu tą pakeitimą, kurio reikalavimą uždrausti darbo sutartį su nulinėmis valandomis. Toliau galvojant apie ilgėjančią gyvenimo trukmę, trukmę ir tai, kad mm, neformaliai yra um, teikiama visa uh, ta mm, globa žmonėms, kurie yra pagyvenę, kuriems reikalinga globa ir dažniausiai tai yra moteris, 70 procentų, tai aišku, kad yra labai irgi svarbu ir ta problema dėl uh, tų, kurie rūpinasi savo šeimos nariais, kad jiem būtų didesnės garantijos, nėra tai pakankamai atspindėta. Ir iš tikrųjų socialiniai tikslai ES socialiniai įsipareigojimai yra lygiai tokie pat svarbus kaip ir ekonominiai. Ir tai tikrai ne vien tik tai priemonė užtikrinti ekonomikos augimą, bet iš tikrųjų reikia ir konkrečių labai tikslų. Ir ta, tas požiūrio taškas yra labai svarbus ir mes tuo remiamės savo visus pasiūlymus um, dėl metinės augimo apžvalgos. Mūsų pranešimas pasiunčia labai aišku signalą piliečiams, kad Europos parlamentas pripažįsta esminį poreikį užtikrinti, kad žmonės žmonės į ateitį žiūrėtų e, su užtikrintumu. Ir labai dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šio pranešimo parengimo. Äh, äh, dėkoju. Dabar ponė Sjot tarybos vardu. Prašau. Pone pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, dėkoju už galimybę aptarti šiandien Europos semestrą. Tai yra labai svarbi tema, ypač šiuo metu. Taryba labai vertina Europos semestrą. Tad džiugiuosi galimybę pasidalinti nuomonėmis su Europos parlamentu. Jeigu norime, kad Europa prisidėtų prie žmonių gerovės kasdieną, turime užtikrinti darbo vietų kūrimą, socialinę apsaugą, aukštas kokybės švietimą, taip pat ap aplikus ginti tvarumą. Tad turime pabrėžti, jog čia svarbus yra atsakomybės prisimimo klausimas. Valstybės narės turi per Europos semestrą numatyti gesnes reformas. Ir e, Europos semestro metu vertinama situacija visos valstybės narėse bei vis bendrai Europos Sąjungoje. Tad labai svarbu sutarti dėl bendrų tikslų. Jūsų pranešimas rodo, kad mes vienodai supratome bendruosius tikslus. Džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę tai su jumis aptarti. Ir džiaugiuosi, kad jūs tai vis neaptarėte su nacionaliniais parlamentais. Norėčiau nu, pradėti nuo pozityvių e, elementų. Įrodymą rodo, kad Europos ekonomika stiprėja, užimtumas auga, investicijos auga bei viešųjų finansų būklė gerėja. Tačiau greta to lieka ir daug iššūkių. Savo pranešime atkreipė dėmesį į vairius probleminius dalykus pavyzdžiui, visuomenės senėjimas, skaitmeninimas bei skaitmeninio poveikis darbo vietoms, klimato kaita bei netvarus gamtinių išteklių naudojimas. Investicijų skatinimas lieka prioritetu, kad būtų galima paskatinti dar spartesnį atsigavimą bei tvarų augimą ilgo laiko tarpiu. Europos investicijų fondo plėtra tiek e, numatant taip pat ir didesnį finansinį pajėgumą yra viena iš priemonių, kaip šių tikslų pasiekti. Kartu dirbkime ties šiuo tikslu, paskatinkime investicijas, taip pat ir žmogišką kapitalą, naikinkime barjerus ir sukurkime tikrai palankų investicinį klimatą. Greta to, reikia stiprinti augimą per tinkamą fiskalinę politiką. Tuo pačiu užtikrinant ilgalaikį mūsų biudžetų ir skolų stabilumą. Taip pat reikia įgyvendyti būtinas struktūrinės reformas tiek darbo rinkose, tiek kitose rinkose, kad būtų galima paruošti ekonomikas ateities iššūkiams. Turime jaunimui suteikti aukštos kokybės įsilavinimą ir jau šiandien investuoti į įgūdžius. Pone pirmininkė, garbiai parlamento nariai. Krizė vis labiau tolsta praeitie, tačiau krizės padariniai vis dar jaučiami. Kai kurie piliečiai yra užstrigę socialinės atskirties ir skurdo spastos, iš kurių negali lengvai ištrūkti. Pirmininkančiai Rumunijai tai yra labai svarbus iššūkis. Mūsų pastangos turi būti nukreiptos padėti pažydžiamiausiams mūsų piliečių grupėms. Taip pat politika turi būti labiausiai orientuota į tuos regionus ir sektorius, kurie susiduria su didžiausiais sunkumais. Reikia ieškoti naujų sprendimų ir tuo pačiu pasinaudoti naujomis galimybėmis. Bendrabiavimo ekonomika yra didžiulė galimybė, didelis potencialas, tačiau tai taip pat yra pavojus, kad gali būti neigiamai pakitas socialinis aspektas socialinė ir darbo politika turi pristaikyti prie naujovių, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir darbuotojų teisų gynimą. Taip pat aplinkosaugos politika bei ekonomikos žalinimas ir semestro žalinimas gali reikšmingai prisidėti prie augimo politikos tikslų, skatinant tvarų augimą ir kuriant tvarias darbo vietas. Būtent kaip tik tokia sistema yra mūsų sulikimo tikslas, mes norime stebėti reformas ir kruopšiai stebėti pažangą kiekvienoje valstybėje narėje. Norime dalintis patirtimi ir gerąją praktiką, kad galėtume vieni iš kitų pasimokyti. Taip glaučiai dirbdami kartu ir nuolat ragindami vykdyti reformas bei remdami augimą ir darbo vietų kūrimą, mes galime užtikrinti apčiopiamus rezultatus mūsų piliečiams ir atkurti augimą į, e, ir atkurti pasitikėjimą stiprią ir augančią ES. Dėkoju už jūsų indėlį, dėkoju Europos parlamentui ir pranešėjams už jūsų įstraukimą į šios svarbios temos svarstymus. Ja, der... Dėkoju. Toliau kalbės ponas komisaras Dombrovskis. Prašau. Dėkui, ponė pirmininkė, garbė komisijos, e, garbė parlamento nariai. Europa auga jau septinti metai, užimtumas yra rekordiškai aukštas, o nedarbas rekordiškai žemas. Tiek biudžeto deficitos, e, tiek skolų lygiai toliau mažėja. Mūsų tikslai buvo užtikrinti atsakomybės reformas, fiskalinė atsakomybė ir visą tai duoda vaisių. Tačiau vis tik atsiranda naujų pavojų. Susidurėme su prekybos problemomis bei kylančių rinkų lėtėjimu. Taip pat matome, kad kai kuriuose šalise atsiranda problemų ir lėtėjimo dažnai tai reiškia taip pat ir reformų lėtėjimą, kuris valstybės narėse. Taip pat kai kuriuose valstybės narėse vis dar yra aukštas nedarbas, todėl kad trūksta tinkamų įgūdžių. Visą tai ir toliau mažina produktivumą bei trukdo investuoti. Tai rodo, kad ir toliau lieka neligybės tarp valstybių narių, taip pat atsiranda ir kitų iššūkių, kaip visuomenės senėjimas, Taip pat technologiniai pokyčiai, skaitmeninimas e, labai keičia darbo vietas. Būtent todėl reikia ryštingų veiksmų. Reikia tikslingų investicijų nacionalinių lygių, kad būtų galima padidinti produktivumą ir tvarų augimą. Reikia pasinaudoti tuo, kad dabar situacija yra gera, kad būtų galima užtikrinti fiskalinį balansą. Tačiau ne visos valstybės narės tai daro, dėja. ES lygių daroma pažanga bankų unijos rytyje, tačiau matome, kad e, kitur yra problemų, pavyzdžiui, finansų rinkų sąjungos rytyje. Mes ir toliau diskutuojame, kaip užtikrinti geresnės investicijas, siekiant užtikrinti sanglaudą ir komisija yra pasiruošusi keisti savo pasiūlymą, kad būtų galima geriau pasiekti šių tikslų. Visai ką tik paskelbėme taip pat ir mūsų vertinimą, kokie yra ekonominiai saliniai iššūkiai įvairiose valstybėse narėse, bei kokie susikūrė yra ekonominiai disbalansai. Taip pat kalbame apie svarbiausias investavimo sritis, e, kalbant apie sanglos politikos e, finansavimą. Matome, kad Bulgarija, Vokietija, Airija, Kruatija, Rumunija, e, Švedija ir kelios kitos šalis susiduria su disbalansais, o Kipras, Graikija, Italija susiduria su dideliais disbalansais. Kalbant apie Kroatiją, matome, kad situacija yra pagerėjusi, nors vis dar yra disbalansas, tačiau tas disbalansas nebėra labai didelis, kaip buvo anksčiau. Tai padės Kroatijai prisijungti prie eurozonos. Taip pat matome, kad Rumunijos atveju atsirado disbalanso, kurio pernai nebuvo. Disbalansas atsirado dėl konkurencingumo praradimų bei namosios sąskaitos e, disbalanso, taip pat fiskalinės politikos problemų. Taip pat e, mes nerimaujame dėl Italijos viešosios skolos lygio. Panašu, kad jis nemažėja tas lygis ir taip pat stoja struktūrinės reformos. Taigi dar kartą vertiname Italijos politikos žingsnius ir raginame kovoti su disbalansu, taip pat užtikrinti nacionalinių programų vykdymą. Nuo 11 metų bendrai vertinant, e, visos valstybės narės bent šiek tiek padarė pažangos vykdamos rekomendacijas, tačiau, kaip sakiau, pagreitis lėtėja ir tą reformų pagreitį reikia atgauti. Ir taip pat Europos komisija teikia papildomas paramos. Keli šimtai projektų bus finansuojami šiais metais. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mm, mūsų slaptas darbas padėjo paskatinti atsigavimą ir užtikrinti tvarų augimą ateičiai. Taigi dėkoju pranešėjų, fondui Van der Kelnelerė, bei šiems pranešėjams ir tikiuosi, kad diskusijos toliau bus konstruktyvios. Dėkoju. Nu, Dėkoju, ponė komisarė. Toliau kalbės komisarė Tyson. Thank you, uh, Madam uh, President, uh, dear. Uh... Ačiū pirmininkė, valstybės sekretorė, ministrė, gerbėjami parlamento nariai. Noriu padėkoti poniai Harkin ir poniai Vandenkendelarė, abiems pranešėjams, žabu pranešimus dėl metinės augimo apžvalgos. Iš tikrųjų, viskas persi, visos, visi, visos geros pasiekmės atsispindi užimtumo lygyje ir nedarbas yra 6,5 procento, tai yra žemiausias lygis, koks yra buvęs šį šimtmetį. Žmonių, kuriems grėsia skurdas ar socialinė atskirtis skaičius mažėja ir pirmą kartą dabar tai yra žemiau nei 2008 metų lygio. Tačiau, tačiau visuomet išlieka, turime nepamiršti, kad uh, Kol kas dar tas augimas ne visiems piliečiams duoda vienodos naudos, kaip užimtumo komitetas mums ir pasakė. Namų ūkių realios pajamos vis dar yra žemesnės nei 2008 metų lygis kai kuriuose valstybėse narėse, kai kur yra labai aukštas nedarbas ar labai didelis skurdas. Taip pat ir dirbančiųjų skurdo lygis pakankamai didelis kai kuriuose valstybėse narėse ir todėl, ponia Harkin, jūsų analizė atspindi ir mūsų analizę. Ir mes labai raginame, kad būtų daugiau įgūdžių dėgiama, kad būtų daugiau dirbama su žmonių įtraukimu į e, darbo rinką, ypač kalbant apie asmenį su negale, kuriems geresnės skirtis ar skurdas. Ir galvojant nuo to laikotarpio, kai e, praeitą rūdienį buvo paskelbta metinio augimo žalga, buvo paskelbtos taip pat ir atskiros rekomendacijoms valstybėms narėms, su, e, detaliau įvertinant situaciją valstybėse narėse. Jau antrį metą iš eilės mes vertiname vertiname mm, Europos socialinių teisų ramščių įgyvendinimą ir e, ataskaitose už atskiras valstybės įvertinama, kokia yra dabartinė situacija, kokie laukia iššūkiai ir taip pat vertinami įvairūs politikos sprendimai valstybėse narėse. Taip pat žiūrime į socialinių rezultatų lenteles. Šiemet mes matome dėl visų 14 rodiklių socialinėje rezultatų lentelėje pažangą ir taip pat atskirose valstybių ataskaitose yra ir įvertintos investicijų jų situacijos ir poreikiai, ypač dėl Europos fondų. Mūsų tikslas yra užtikrinti didesnę sinergiją ir papildomumą tarp ekonominės politikos priemonių, reformų, sanglaudos politikos fondų įgyveninimo ir aš manau, kad sutelktos um, visų pastangos visos po, Europos politikos įgyveninimo ir Europos fondų panaudojimo leis pas, iš tikrųjų socialinių e, teisių ramstį įgyveninti ir paversti realybę. Dėkoju. Toliau aplinkosaugos komiteto vardu kalbės ponas Kovačev. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, pirmininkė. ES ekonomika auga dėl struktūrinių reformų, dėl atsakingos fiskalinės politikos, dėl investicijų ir kitų priežasčių. Tokia palanki ekonominė aplinka turėtų paskatinti mus susitelkti į klausimus, kaip užtikrinti, kad augimas ateityje būtų tvarus, kad jis nesustotų ir kad ir ateities kartos ūkininkai galėtų išlaikyti tokį patį gerovės lygį kaip dabar. Problema, kurio, su kuria susidurėme, yra netvarus išteklių naudojimas bei visuomenės senėjimas. Todėl mūsų komiteto nuomonė reikia laikytis atsakingesnio požiūrio į ekonomiką ir efektyviau susitelkti į sveikatos apsaugos klausimus. Šiuo požiūriu nėra svarbesnių dalykų kaip piliečių sveikatos užtikrinimas. Reformos yra ilgalaikės, todėl ir mums reikia žvelgti į tolimą perspektyvą. Žinome, kad kai kurių reformų rezultatų tenka laukti keletą metų. Tam turime nusiteikti. Ačiū. Dėkojame. Toliau regionų plėtros komiteto vardu kalbės ponia Mihailova. Viena minutė. Dėkoju. Pirmininkė. regionų plėtros komitetas sveikina tą teigiamą ekonominį augimą susijusi su investicijomis, kurios buvo padarytos. Vis dėlto mes manome, kad tas poveikis, kurį dabartinis augimas turi darbo rinkai ir darbo vietų kūrimui, dar nėra toks didelis, koks galėtų būti. Reikia daugiau investicijų, ypač viešajame sektoriuje. Valstybės narės turėtų stengtis bendradarbiauti, siekdamos didesnių investicijų tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektoriaus. Reikia daugiau partnerystės, reikia, kad instrumentai, kuriuos taikome ir ES fondai, geriau dėrėtų vienas su kitu. Daugiametiai finansiniai programai reikia pateikti naujų pasiūlymų, reikia atsižvelgti į tai, kaip Mes galime investuoti geriau lėšas į ateities politiką. Reikėtų tam tikrų struktūrinių reformų ir lėšų toms struktūrinėms reformoms įgyvendinti atskirose valstybėse narėse. Ačiū. Toliau ponė Garcija Peres. Dėkoju pirmininkė. Jeigu norime susidoroti su ES kasdienybės iššūkiais, tai turime suprasti, kad Europos semestras, koordinavimo politikos instrumentas nėra toks instrumentas, kuris reiškia, kad mes galime nurodinėti valstybėms narėms, ką jos turi daryti. Tai yra instrumentas, kuris turėtų užtikrinti tvarumą ir mes turime įsiklausyti ir į valstybių poreikius, ir į mūsų poreikius, į piliečių poreikius už šitų sienų Piliečiai išėjo į gatves reikalaudami teisingesnės, socialesnės Europos. Tai buvo jau ne kartą. Taigi reikia įsiklausyti jų pageidavimus, įsiklausykime į tai, ko reikalauja jaunuoliai išėję į gatves. Jie nori, kad mes kovotume su klimato kaita. Norėdami užsitikrinti ES piliečių tikėjimą ES projektu, tai turime ne tik taupyti, turime skatinti augimo, teisingo augimo politiką ES. Ačiū toliau, to paties komiteto vardu kalbės ponas Urtasu. Taip, labai trumpai pasisakysiu. Šiandien yra kovo 13. Penkios dienos praėjo po kovo 8, kai milijonai žmonių, milijonai moterų, atsiprašau, išėjo į gatves ir dalyvavo eitinėse bei demonstracijose kalbam apie ES perspektyvas, bet nekalbam apie moterų klausimus, apie šiuos aspektus nutylimą. Negirdėjau nei vieno žodžio nei tarybos, nei komisijos pasisakymuose. Pačiame pranešime taip pat tik vieną kartą užsimenama apie lyčių lygybę, kalbant apie pensijas, kurios yra gerokai nelygios vyrams ir moterims. Mes reikalaujame, kad šita problema būtų išanalizuota Labai dažnai, kalbant apie struktūros, struktūrinės reformas, moterų ir lyčių neligybės klausimai yra tiesiog pamirštami. Aš tikiuosi, kad būsimo, būsimos parlamento kadencijos metu ši problema bus išspręsta. Dėkoju. Sako pirmininkė, dabar kalbės frakcijų atstovai. Kolegos, aš turiu labai ilgą kalbėtojų sąrašą ir prašau visų, kiek įmanoma, laikytis kalbėjimo laiko. 17 val. prasidės balsavimai ir daugiau laiko mes neturėsim. Jūs patys žinot, ką reiškia, kaip artėja balsavimas, salėje pasidaro labai triukšminga, žmo, prieina žmonių, taigi būkite pagarbus vieni kitiems ir stenkitės kalbėti kuo greičiau. Toliau kalbės ponė Kozlovskas Drajevič pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, komisarė, komisarai ir tarybos atstovė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Harkin už tokį jautrų ir gerą pranešimą. Norėčiau jai padėkoti ir už dėrybų stilių. Jis buvo tikrai labai tinkamas. Darbo rinkos situacija tikrai yra pagerėjusi. Tam turėjo įtakos reformos. Mažėja nedarbas, didėja darbo vietų skaičius, gerėja integracija, bet visa tai, kas yra gera, nėra tolygiai paskirstita. Uh, tarp mūsų piliečių. Yra labai daug skurdžiai gyvenančių žmonių. Ši grupė ES sudaro iki šimto milijonų žmonių. Yra labai didelis atotrūkis tarp vyrų ir moterų gaunamų pensijų iki 40 procentų. Taigi iššūkių tikrai pakanka. ES yra skaitmeninės transformacijos laikotarpyje ir tai taip pat reikia atsižvelgti. Tūkstančiai darbuotojų yra žemos kvalifikacijos, dirba žemiausios kvalifikacijos darbus ir daugybė ES piliečių nesugeba gyventi tokia skaitmeninėje visuomenėje, neturi tam reikalingų įgūdžių. Į tai turime atkreipti dėmesį, dėmesį ir investuoti. Dėkojame.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 Ačiū pirmininką, kalbant apie Europos semestrą, žinote, kad mūsų akimis, socialdemokratų akimis, semestras pernelyg yra suteltas į ekonomikos biudžeto klausimus ir nepakankamai dėmesio yra skirtas socialiniams klausimams. Tai iš tikrųjų, koks tikslas yra kurti darbo vietas, jeigu atlyginimai menki, jeigu nėra socialinių garantijų, yra nulinės darbo sutartis, nulinių valandų, nėra tos pusiausviros ir nėra investicijų į ateitį, į švietimą, į mokymą, į ekologiją technologinės transformacijas. Kam reikalingas tas augimas, jeigu jis tik tai didina vis e, labiau ryškėjantį Europoje neligumą ir kultūrinį, socialinį e, neligumą. Ir mes matome, kad tai grėsia demokratija ir mes, demokratija, ir mes matome, kad tai vis labiau aštrėjo e, Europos valstybėse. Ir aišku, tie socialiniai klausimai turėtų būti išgirsti ir turėtų, pavyzdžiui, geresnė prieiga prie švietimo, profesinio mokymo, didesnė svarba padoriems atlyginimas, didesnis dėmesys, tai didesnis dėmesys kolektyvinėms dėryboms ar reformoms, kurios nepakenktų solidarumui ir gerovės perskirstimui. Na ir galiausiai investicijos į ekologinės transformacijas. EPP, aš noriu dar paminėti, norėjo, nori pateikti pakeitimą balsavimui, kur kalbama apie pensijas. EPP teigimu, vienintelis sprendimas, kad būtų gaunamas padorios pensijos yra užtikrinti, kad būtų galima gauti privačias pensijas. Bet aš noriu pasakyti, APP, e kad privačios pensijos yra pagrindinė kliūtis užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Šiandien moteris neturi galimybės kaupti privačių pensijų ramstyje. Ir tos privačios pensijos tik tai dar labiau aštrina neligybę Europoje. Ypač nuo to nukenčia moteris ir todėl mes pasisakome prieš tą pakeitimą, nes yra kitų sprendimų, kuriais būtų būtų galima išspręsti pensijų klausimą. EKR frakcijos, Herr Pak. ACR frakcijos vardu, panas Paket. Dankjewel en bedankt uh, Tom van de Kendelare, rapporteur, voor uw... Dėkoju. Noriu padėkoti taip pat ir ponui Vanden Kendelare, pranešėjui, už labai įdomų pranešimą. Mes abu buvome mūsų partijų jaunimo skyriaus vadovai. Tada mes kėlėme klausimą, ar mūsų karta dar apskritai gaus kokią nors pensiją. Jauni žmonės nebetiki kartų susitarimu ir kartų solidarumu. Dabartinės pensijos jau mokamos iš to, ką mes uždirbame dabar. Mes turime nuolat didina, didėjančias išlaidas ir neaugančias paman, pajamas. Belgijoje šioje srityje jau yra trūk, 15 milijardų eurų trūkumas. Uh, ką daryti, kad jaunimas nebūtų išnaudojamas dabar ir dar gautų ar galėtų tikėtis gauti pensiją ateityje. Struktūrinės reformos tam yra būtinos. Jeigu situacijos nekeisime, jeigu darysime taip, kaip darėme lygi šiol, tai netrukus kiekvienas turės taupyti savo pensijai individualiai pats. Dėkoju. Toliau ponas Kalvė Šambo, Aldė frakcijos vardu. Prašau. Chère Madame Tissen, Ačiū pirmininkė. Pone Taisin, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį šią popietę. Kalbėsiu trumpai. Ir ispanų kalba. Reikia pripažinti, kad galiausiai šioje kadencijoje dėmesys. Uh, buvo atkreiptas į tai, kaip visuomenę ištraukti iš socialinės krizės. Ir Europos semestras sutelkė dėmesį užimtumą į socialinius aspektus. Aišku, kad tam dėmesio reikia daug daugiau. Jūs sakote, kad dabar užimtumo situacija geresnė nei anksčiau yra kada buvusi. Taip gerai, tačiau nepamirškime, kad uh, yra tų e, nedarbo kišenių, taip vadinamų, kur šalise ir iš tikrųjų visgi tas nedarbo klausimas yra europinis e, ir turi būti labai daug dirbama to klausimu. Ekonomikos ir socialinė politika ateityje turi skirti dėmesį būtent neligybės augimo mažinimui. Ir jeigu mes norime pasiekti socialinės Europos, mums visų pirma reikia ekonominės ir fiskalinės politikos, kuri būtų suderinta ir pritaikyta um, gerovės paskirstimui Europos lygmenių. Mums reikia užtikrinti solidarumą Europoje. Ir tikrai reikia užtikrinti ir pagalbą nedarbo atveju. Minutė 30. Pone Lambert, pusantros minutės. You, I... Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti žimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešėjai už puikiai atliktą darbą dėl šio pranešimo. Sveikinu tą, kad vis daugiau dėmesio semestro procese yra skiriama klimato kaitai. Mm, pranešime kalbam apie tai, kad reikia modernizuoti mūsų pramonę, kad būtų mažiau CO2 išskiriama, taip pat mūsų energetikos, transporto sektoriai turi būti modernizuojami, reikia nepamiršti ir tvarumo klausimų, nes jeigu tinkamai nesureaguosime, mūsų ekonomika ekonomika ir mūsų visuomenė turės mokėti vis didesnę kainą už tai, kadangi um, kraštutiniai klimato kaitos padariniai bus vis aštriau juntami, tai yra ir gaisrai, ir potviniai, audros ir visa tai, kas nušluos mūsų biudžetus ir pareikalaus milžiniškų viešo sektoriaus paslaugų darbo. Ir aišku, kad todėl reikia stiprinti šio sektorius ir mums reikia fiskalinės erdvės, kad būtų įmanoma e, realias investicijas skirti būtent tiems sektoriams. Ačiū. Ačiū Guengel frakcijos vardu Lopes Bermėjo. Bus antros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes nepasinaudojame progą piliečiai Europoje nenori daugiau klausytis tų pačių kalbų, kad tie politikai, kurie įstūmė mus į dabartinę krizę, dirbs ir toliau mėgindami mus išgelbėti. Taupimo politika buvo katastrofa. Matome, kad dėl tos politikos kilo milžiniška neligybė po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Matome, kad e, labai daug netoligumų Europoje. Matome, kad pyktis, piliečių pyktis išaugo. Ir tai kelia pavojų ne vien tik tai ES institucijoms, tai kelia pavojų apskritai demokratijai. Na, o kadangi padėtis yra susiklošiusi tokia, kokia ji yra dabar, mes savo pranešimuose kalbame apie tai, kad e, situacija nėra subalansuota ir jokiais būdais negalima teisti likščiolinės politikos. Mes turime suvokti klaidas. Suprantame, kad e, su piliečiais elgiamasi nevienodai skirtingose ES dalyse. Matome, kad e, su įvairiomis problemomis susiduria darbuotojai. Tam tikrą prasme mes virtome tarptautinių koncernų tarnais, o tai negali būti kelias ateičiai. E NF e, vardu, ponas Ziltra, prašom. Ačiū, pirmininkė. Atrodytų, kad ES tik tai vienu įrankiu mėgina įspręsti visas problemas. Europos semestras yra ta priemonė, ir viską mėginama išspręsti Briuselėje. Mes matome skirtumus eurozonoje ir už jos ribų. Euro zonoje situacija blogesnė nei kitose ES dalyse, įskaitant ir Junktinę karalystę. O sprendimas būtų paprastas - atsisveikinti su euru ir atsisveikinti su šia centralizuotai valdoma ekonomika. Atrodytų paprastas sprendimas. Tačiau Bruselis sako, kad dėl to, kad centrinis valdymas iki šiol nesuveikė gerai, dar daugiau reikia centralizuoto valdymo. Augimas reikalingas, kalbant apie tvarumą, apie ekologišką politiką ir taip toliau ir panašiai, bet iš esmės to realaus augimo kaip ir nėra. Dėkoju. Nepriklausomų vardu, ponas Balkšo, minutę prašom. Dėkoju, pirmininkė. Vidutinis pilietis vargu ar supranta, kas yra Europos semestras. O aš pamėginsiu apibrėžti šią savoką. Europos e, Sąjunga pateikė kiekvienai valstybei nariai svarbiausius duomenis. Kiekvienais, kiekvieną pavasarį kiekviena valstybė turi pateikti atitinkamą strategiją. Ir tuomet e, prašoma atitinkamai pakoreguoti dar tas programas, atsižvelgiant į šalims skirtas rekomendacijas. Ir po to ES stebi, kaip įgyvendinamos tos rekomendacijos. Mes kalbame apie svarbiausius nacionalinio biudžeto skaičius. Nacionalinės parlamentas gali veikti tik tai tų skaičių rėmuose. Iš esmės tai yra suverenumo klausimas nes suverenus parlamentai nebegali patys formuoti savo biudžeto, o tai yra žingsnis supervalstybės link. Dėkoju. Toliau kiti kalbėtojai, pirmiausiai ponas Ferberis, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė tarybos pirmininkė. Europos semestro rinkinys žiemą buvo labai aiškus. Pagrindinė žinia buvo ta, kad augimas labai smarkiai sumažės per ateinančius mėnesius. Konjunktūra silpnėja, o jos poveikis priklauso nuo mūsų veiksmų, viena vertus, nuo politinių veiksmų praeitįje, kai tikrai konjunktūra buvo labai gera, tačiau viskas priklausys ir nuo konjunktūros ateinančiais mėnesiais. Aš žvelgdamas į ataskaitas matau, kad daugelie valstybių narių nepakankamai pasirengta silpnėjančiai konjunktūrai. Kitaip tariant, nepasinaudota tais turtingaisiais metais. Prancūzija balansuoja ties deficito procedūra, o Italijos skaičiai iš viso yra žlugimas. Ir man tai tik tai iškelia klausimą, kodėl Europos komisija šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimą ir fiskalinių taisyklių laikymasi jų laikymosi neskatina smarkiau, e, intensyviau, nes matome, kad tos rekomendacijos neįgyvendinamos, o fiskalinės žaidimo taisyklės apskritai yra ignoruojamos. Ir kai mes atsidurėme fiskalinių požiūrių sudėtingesnių laikotarpiai, va čia turint galvoje e, Brexitą, Tai iš tikrųjų matome rimtą problemą. Jeigu komisija yra nepasirengusi užtikrinti rekomendacijų įgyvendinimo, reikia galvoti apie tai, kad galbūt tokius įgaliojimus reikėtų suteikti kitoms e, institucijoms. Pone Silva Perera, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Diskusija dėl ekonomikos ir budžeto politikų orientavimo visuomet e, yra labai svarbus klausimas. Tai yra taip vadinamasis e, Europos semestras. semestras. Ir e, tas klausimas įgyja ypatingą svarbą dabar, kuomet yra tiek daug neužtikrintumo. Ta dokumento versija, kurią nagrinėjame šiandien, labai skiriasi nuo pirminės versijos. Daugelis mano frakcijos pasiūlymų atsispindi tekste ir aš džiaugiuosi, dėl to, kad dabar socialistų frakcija galės balsuoti už šį pranešimą. Kolega e, Van Kandelarė puikiai atliko savo darbą. Aš dėkoju jam už puikų bendradarbiavimą ir puikų rezultatą. Parlamentas tuo būdu nusinčia signalą, kuris rodo, jog ES ekonominė ir biudžeto politika turi pradėti naują etapą atsižvelgiant į naują ekonominę padėtį ir mes siekiame tvaresnės ir platesnės apimties ekonomikos e, augimo. Valstybės narės turi didinti investicijas ir atlyginimus, tai taip pat prisidės prie ekonomikos augimo, taip pat e, išlaidos viešame sektoriuje ir kitose sektoriuose turi būti e, suvaldytos, turi būti kūriamos darbo vietos, turi būti mažinama neligybė, didinama socialinė įtrauktis, turi būti užtikrinama tinkama transformacija, siekiant tvaraus vystimosi ir kovojant su klimato kaita. Būtent toks naujas požiūris į investicijų politiką ir struktūrinės reformas turi būti įtvirtintas, kad e, galėtų uh, būti tinkamai gyvendinamas Europos socialinių e, teisių ramstis. Būtent todėl mes balsuojame už šį pranešimą. Aš jums suteikiau daugiau laiko, kadangi ponė Beres iš jūsų frakcijos e, suteikė jums savo laiko dalį, bet dar ilgiau neleisiu jums kalbėti, ponas Hok. Europa przeżywa obecnie okres dobrej koniunktury gospodarczej. Dėkuoju. Europa dabar išgyvena geros ekonominės konjunktūros laikotarpį. Tačiau, aišku, tokia padėtis nesitęs visą laiką. Mes turime atsižvelgti į vairius iššūkius, tai yra į iššūkius kylančius skaitmeninimo srityje, turime užtikrinti būtinas investicijas ir turime skatinti ekonomikos augimą bei užimtumą. Reikia taip pat e, ryštingai kovoti su nedarbu, ypač jaunimo, užtikrinti geresnę prieigą prie interneto, mažinti neligybę, investuoti į švietimą. Turime e, įgyvendinti tokias švietimo reformas, kurios e, būtų naudingiausios darbo rinkai. Taip pat turime tinkamai užtikrinti priežiūros mechanizmą Dokumente sakoma, jog dauguma valstybių narių bus vertinamos 19 metais. Lenkija šiuo metu išgyvena labai pozityvų ekonominį laikotarpį, nes ekonomika auga. Ponas Šakfauser, mėly kolegos, jeigu viena jūsų koja yra šaldiklėje, kur šaltis yra 173 laipsniai, o kita koja yra yra krosnyje, kur labai karšta, tai vidurkis tų temperatūrų galbūt ir neblogas, tačiau dėl to, kur yra jūsų kojos, jūs mirsite dėl tokio temperatūrų skirtumo, mirsite dėl širdies smūgio. Ispanijai reikėjo aštuonerių metų, kad vėl pradėtų aukti ekonomika ir kad jinai pasivytų anksčiau buvusi lygi. Italija po krizės vis dar nepasivijo to, to lygmens, nepasiekė Prancūzija. Uh, pasiekė, tačiau dabar iškyla deficito problema. Mūsų padėtis yra tokia, jog pinigų sąjunga gali tinkamai veikti tik tuo met, jeigu būtų sukurta investicijų agentūra, kuris markiai investuotų pietų Europos valstybėse. Antraip, euras neturi, neturės ateities. Dėkuoju, e, panas Zarianopolas, vieną minutę. Dėkoju. Graikijoje Siriza veikia visur ir, ir, ir švenčia savo pergalę, nors gyventojai ir gyvena labai e, blogai ir apskritai valstybės padėties yra bloga. Siriza džiaugiasi, tačiau, e, pavyzdžiui, pensininkai nieko nebegali sauliaisti Graikijoje. Ar e, dar kartą bus bandoma viską apkarpyti, kad žmonės turėtų dar mažiau? Į tą klausimą neatsakoma aiškiai. Tos, tos priemonės, kurios siūlomos, uh, visiškai sužlugdys socialinę gerovę. Tuo tarpu įmonės gyvena vis geriau, kaip e, matome. Tie, kas e, turi privatų, privačias pensijas iš privačių fondų, e, tie gyvena neblogai, bet kas iš valstybinio sektoriaus, tie labai blogai. Becker, pusantros minutės. Gerbiami komisijos tarybos atstovai, kolegos, aš norėčiau padėkoti kolegijai Harkin iš socialinio komiteto už jos labai svarbų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai, kadangi komisija kiekvienais metais atlieka darbą, siūlydama puikų įrankį valstybėms narėms siekiant įgyvendinti reformas. Faktas yra tas, kad daugelis valstybių narių neprisijama joms tenkančios atsakomybės arba deda iš viso nededa arba labai mažas pastangas deda, sprendžiant problemas konkrečiose srityse bei imdamosis konkrečių reformų veiksmų, ypač kai mes kalbame apie socialinių sistemų finansavimo tvarumo užtikrinimą. Aš galvoju, kad ateityje komisija turėtų vadovautis griežtesniu e, instrumentu tam, kad galėtų raginti ir kad galėtų imtis griežtesnių sankcijų tais atvejais, kai dėl e, dovanų e, rinkimų metu ir panašių padažų, pažadų E, valstybių stabilumui kyla grėsmė. Ir kai mes kalbame, kad tokių sunkumų patiria ne mažos e, šalis, bet stambios valstybės pietuose. Tad mes kalbame apie rimtą reformų poreikį. Dėkoju, ponas Ožuk, minutę. Pani Przewodnicząca, panie, panowie. Trudno... Dėkoju, pirmininkė, gerbėmiai ponas ir ponai. Be jokios abejonės reikia sutikti su šio pranešimo išvadomis. Pavyzdžiui, reikia investicijų, kurios būtų naudingos MVI. Europo, Europos fondai turėtų labiau atsižvelgti į regioninę specifiką. Tačiau čia keletą išlygų norėčiau paminėti. Štai čia, pavyzdžiui, augimo ir stabilumo pakto vaidmuo yra pabrėžiamas. Prieš pusę metų daug kalbėjome apie šio mechanizmo sisteminius trūkumus. Šis mechanizmas yra labai selektyviai Europos komisijos taikomas valstybėms narėms. Dar yra ir kitų išlygų, kurios mane neramina, bet apie jas vėliau. Ačiū, dabar žodis poniai Toms, minutė. Ačiū. Mes kalbame apie tai, kad situacija atskirose valstybėse narėse skiriasi. Svarbiausia yra palaikyti ekonomiką geroje padėtyje, tačiau tą daryti galima tik tai vadovaujantis protingą investicijų ir mokesčių politiką. Ir jos turi imtis valstybės narės, jos privalo užtikrinti taip pat ir socialinių reformų vykdymą. ES mes daugiau dėmesio turėtumėm skirti demografiniams pokyčiams. O taip pat turėtumėm kurti aplinką palankę šeimoms. Būstų politika nepriskirtina prie Europos komisijos prioritetinių klausimų. Tačiau tam, kad jaunos šeimos turėtų kur gyventi, e, reikia suprasti, reikia imtis veiksmų, nes situacija yra bloga. E, būsto stygius e, akivaizdus. Nėra imtasi pakankamų priemonių, nors nuo ateinančių kartų priklausys mūsų ateitis. Tad aš siūlyčiau tam skirti didesnį dėmesį. Ačiū. Ponas Rozatė, minutė. Gerbiamą pirmininkę, komisijos nariai, aš labai pritarčiau kolegų nuomonėms dėl to, kad ES iškyla naujų iššūkių dabar. Sulėtėjo ekonominis augimas, lėtės tiksliau Brexit, priekybos karai ir jų pasiekmes mūsų laukia. Taigi mes turime būti pasirengę naujiems iššūkiams. Daugiausia buvo šiandien kreipiamasi į komisiją Tačiau, man atrodo, pagrindinė atsakomybė tektų valstybėms narėms. Štai pavyzdžiui, e, darbo rinkos reformų klausimai, e, nacionalinių valstybių kompetencija, darbo laiko ilginimas, e, švietimas, taip pat bankų situacija. Visa tai yra valstybių narių nacionalinė atsakomybė. Todėl norėčiau paskatinti komisiją, ypač komisijos narių Dombrovski, e, šį klausimą spręsti per specifines šalių rekomendacijas. Mes turime labai ambicingi būti netgi šioje srityje. Ačiū. Tai buvo kolegos, kurie užsiregistravo kalbėti. Dabar mes pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Kadangi laiko trūksta, aš suteiksiu e, laiko tik tai vienam asmeniui, kiekvienai frakcijai. Pradėsime nuo ponios Malečiai. EPP frakcijos vardu, prašom. Sėdavaujučia, trokut investicije, struktūrinė reforme į pametną upravljanį javnim finansavimą. Puno jasan. Dėkoju. Investicijų trikampis struktūrinės reformos bei e, tinkamas valdymas yra esminės svarbos šiame kontekste. Mes norime sustiprinti naująjį biudžetą taip, kad būtų didesnė parama e, reformoms E, turime sustiprinti vidaus rinką ir pašalinti dar egzistuojančias visas kliūtis, tuo būdu atverdami galimybės, naujas galimybės visiems. Kita vertus, mane stebina komisijos pasiūlymas, nes pagrindinis e, kriterijus, kuris yra taikomas ir gyventojų skaičius. Tad mes e, tuo būdu neatsižvelgiame uh, jog e, į tai, jog pagrindinis tikslas turi būti skirtumų tarp valstybių narių mažinimas, nes yra valstybių, kurios dar atsilieka ir e, nuo kitų valstybių ir sus, kai kurios valstybės susiduria su migracijos reiškiniu ar su demografinėmis problemomis. Turime padėti toms e, valstybėms ir tai turi atsispindėti. Ponas Kaputo. Dėkuoju, ponė pirmininkė skatinti investicijas, užtikrinti didesnę atsakomybę biudžeto sektoriuje. Visą tai atsispindi komisijos e, vertinime, paskelbtame prieš e, keletą savaičių. E, komisija nenumato labai rožinės ateities Italijai ir kritikuoja Kontės vyriausybę Yra teigiama e, komisijos, jog Italija žengia žingsnį atgal pagal daugelį e, rodiklių, nepakankamas e, gamybos lygis, taip pat labai aukštas nedarbo lygis Italijoje, palyginus su kitomis valstybėmis. Ir ekonominė padėtis Italijos taip pat smarkiai pablogėjo ir Italijai, ir kai kurioms kitoms valstybėms e, reikia daug ką koreguoti. Europos e, komisija turi e, padėti toms valstybėms, kurios pačios nesima atsakomybės spręsti iš tų problemų. Ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Europos semestras yra ta sistema, per kurią ES visos trys jos institucijos kišasi į valstybių narių nacionalinę kompetenciją. Ekonominė politika juk nieko bendro neturi su ES kompetencijos rytimi. Ji yra valstybių narių kompetencija. Na, o dabar per Europinio semestro sistemą Bruselis įgyvendina savo ekonominę politiką ir draudžia valstybėms narėms pačioms savo ekonominę politiką vystyti. Taip atsiranda taupimo politika, be to e, nepamirškime, kad ES neturi kompetencijos šioje srityje. Kai kurios valstybės tam prieštarauja, bet jos, aišku, yra iš karto įtraukiamos į juodąjį sąrašą. Būtent taip tokiais metodais dirba Briuselis, kišasi į nacionalinės valstybių narių kompetencijos rytis. Galbūt Briuselis galėtų apsiriboti savo paties kompetencijomis kompetencijos ribomis, o valstybių narių prerogatyvas palikti joms, pavyzdžiui, atlyginimų ir pensijų politiką. Ačiū dabar žodis ponui Etrič. Dėkoju. Jūs kalbate apie aukštą nedarbo uh, lygį jaunimo tarpe, neaugančius atlyginimus taip pat. Bet ar tai nėra didelės darbo jėgos pasiūlos pasiekmi? Daug žmonių atvyksta Europos Sąjungą ieškodami darbo ir taip vietiniams sunkiau susirasti darbo. Jūs kalbate apie nespartų ekonominį augimą, tačiau socialiniai jūsų tikslai ir socialinės politikos sprendimai lygiai tokie pat svarbus yra. Ir aišku, kad jeigu dirbame su socialinės artimis, sulėties ekonominis augimas. Siekiant pakelti e, bendrai gyvenimo, e, pragyvenimo lygį, reikėtų e, galbūt rimtų ekonomikos, spren, ekonominių sprendimų ir o ne socialinės politikos. Ir niekas čia dabar apie vargšą gerą samarietį nekalbėtų tada. Dabar žodis komisijos nariui Dombrovskijui. Dėkoju gerbiamą pirmininkę, ponės ir ponai. Dėkoju už šią diskusiją. Toliau tęsis dialogas su valstybėmis narėmis, ieškosime bendrų sprendimų dėl iššūkių ir veiksmų. Mes tikimės nacionalinių reformų programų, stabilumo ir konvergencijos programų parengimo iki balandžio vidurio. Kaip visada komisija skatina aktyvų nacionalinių parlamentų, vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių dalyvavimą e, rengiant nacionalinės reformų programas. Mes tuo remiantis pateiksime specifines e, valstybių rekomendacijas pavasario Europos semestro ciklui ir aš labai tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo ir bendro darbo per ateinančius mėnesius. Dėkuoju. Ačiū komisijos e, nariui. Na, o dabar tarybos vardu ponė Čiot. Gerbiama pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, ponios ir ponai, komisijos nariai. Norėčiau padėkoti Jums už išsakytas pastabas. Jūs labai svarbius e, klausimus palėtėte. Jūsų pastabos yra labai svarbus indėlis e, diskusijoms taryboje. Aplinka, aplinkosauga, e, konkurencingumas, socialinės politikos yra svarbus aspektai. Komisijos vasario mėnesį parengta ataskaita yra svarbus etapas šiame procese. Šis, šiuo dokumentu remiantis dirbsime toliau ir per šį pusmetį specifines valstybių rekomendacijas parengsime. Atlikdami šį darbą neturėtume pamiršti, kad turime pasiekti kaip įmanoma daugiau piliečių, turime didinti e, nacionalinės nusavybės lygį. Ir sakyčiau, kad reikėtų e, didinti socialinių partnerių įtraukimą į šį procesą. Šiandienos diskusijos rodo, kad daug skirtumų yra ir reikia galbūt ieškoti bendrų taškų. Man tai suteikia e, vilties, kad bendradarbiavimas bus tęsiamas, e, ieškant bendrų sprendimų ir ieškant, kaip atremti iššūkius. Dėkoju. Dabar periname prie pranešėjo ir pranešėjos. Pirmiausiai kalbės vandenkendelarė dvi minutės. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegoms už pasisakymus diskusijose. Semestras visuomet yra galimybė diskutuoti politinių požiūrių, įdomiai padiskutuoti. Ir mes pradedame matyti sutarimą dėl tų iššūkių, kurie laukia mūsų ekonomikos. Mes kalbame apie e, lyčių pagrindų e, atsirandantį skurdą, mes kalbame apie senstančią visuomenę ir kitus aspektus. Ir be jokios abejonės, kad mes kiekvienas turime savo prioritetų sąrašą. Mes kalbame apie biudžeto drausmę, mes kalbame apie investicijas, bet viso to nepakaks, reikia reformų. Ir investicijų ir biudžetinės drausmės. Viso to reikia kartu. Ir aš galvoju, kad Europos semestras yra galimybė ne vien tik tai sudaryti prastų, blogų dalykų sąrašą, tai yra taip pat galimybė ir numatyti iššūkius, leidžiančius tobulinti situaciją. Mes kalbame apie darbą tarybai, apie tai, kad rimtai reikia žiūrėti į reformas. Mes nekalbame apie kažkokią tai bausmę, kurią nustato komisija priešingai. Tai yra pagalba, pagalba mūsų vaikams aukti kartu su iššūkiais, su kuriais jie mm, susidurs ir su jais kovoti. Ačiū pirmininkė, nepaisančio triukšmo, labai ačiū už šį gerą apibendrinimą. Toliau ponia Harkin pranešėja dvi minutės ir jums. Kolegos, tylos. Kolegos, būkite malonus, pasiklausykime pranešėjų. Mes žinome, kad šie dokumentai yra skelbiami kiekvienais metais, tad nepaprastai svarbu, kad šalims skirtos e, rekomendacijos būtų gerbiamos ir mes taip pat norėtumėm komisijos tolesnių veiksmų jų atžvilgių. Mes kalbame apie tai, kad e, pasiūlymai yra svarbus, kai mes kalbame apie skurdą ir apie naujus reglamentus. Ne vienas kolega kalbėjo apie pensijas. Mes visiškai pritarėme e, bendrajai prieigai prie senatvės e, sistemų, pensijų sistemų matome, jog reikia papildyti e, tradicinės pensijas papildomomis pensijomis. Taip pat norėčiau pateikti tris pastebėjimus. Mes šiandieną diskutavome apie klimato kaitą ir apie rimtą iššūkį, su kuriuo susi, e, susidurėme. Mes reikalaujame, kad būtų numatyta pakankamai lėšų. E, transporto, pramonės ir kitų sričių dekarbonizavimui. Mes prašytumėm valstybių narių padidinti pastangas siekiant e, daugiau įtraukti asmenis darbo vietose, asmenis turinčius negalę. Ir taip pat būsto politika ir taip pat e, tie asmenys, kurie neturi kur gyventi. Mes norėtumėm, kad 19 metais būtų e, matuojama pažanga kiek e, būstas yra įperkamas e,